Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, ich darf. Kolegos, dabar kartu su Linda McEwan norėčiau jūs, jūs pakviesti um, surenkti bendrą posėdį su e, vystimosi komitetu. Prašyčiau kolegų atsisėsti. Stefan Demistūra yra specialusis pasiuntinys Sirijos, Sirijoje, jungtinėse tautose ir Stevenas O'Brienas, tai yra už humanitarinius klausimus jungtinėse tautose atsakingas pareigūnas ir skubios pagalbos koordinatorius. Thank <laughs> you. Also ich darf in unserer Mitte den äh, Special Envoy für Syrien. Taigi, dar kartą norėčiau pasveikinti pas mus atvykus specialų jungtinių tautų pasiuntinį Sirijoje, Stefan Demistūrą, kuris 15 metų vasario mėnesį jau pas mus lankėsi. Ir ponas Steven O'Brien, tai yra mm, jungtinių tautų pareigūną atsakingą už humanitarinę pagalbą ir e, taip pat e, skubios pagalbos koordinatorių. Labai džiugu, kad jūs abu čia pas mus atvykote, nes e, jūsų darbai yra tarpusavyje susiję. Pastarosiamis dienomis mes matėme situaciją Alepe ir suvokiame, kokios, kok, kokio dramatišką esminę reikšmę turi jūsų darbas. Ir kila klausimas, ar taikos procesas ten turi kokio, kokio nors šansą dar, ar Rusija kartu su Asadu vis dėlto nusprendė tą klausimą išspręsti karin, kariniais būdais. Tuomet, aišku, taikos, taikus sprendimas atkrenta. Tuomet kyla klausimas, ar yra iš vis įmanoma kaip nors sutaikyti šią šalį, išspręsti jos vidinės problemas. Tai nebus paprasta, žvelgiant į tai, kaip. Mm, kokia yra pabėgėlių situacija, kur, kurią sprendžiant bendradarbiauja Sirijoje, Irake, Turkijoje, Libane, Jordane, Junktinės tautos su Europos Sąjunga ir matant, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi padėti savo humanitarinę pagalbą, savo humanitarinę paramą Alepe. Aš manau, kad mes to negalėsime daryti be jungtinių tautų paramos. Ir aš taip pat asmeniškai norėčiau pasakyti, kad po tų klaidų, kurias padarė valstybės narės, skirdamos e, atsisakydama skirti paramą prisidedant prie jungtinių tautų, sprendžiant pabėgėlių klausimą ir dabar e, priverstos imtis dar grįžtis, dar efektyvesnių priemonių, ieškoti kažkokių papildomų išeičių. Turiu pasakyti, kad e, dar kartą parodo, jog mums e, tuos dalykus spręsti reikia iš vien tiek ir siekiant, siekiant įtvirtinti taiką, tiek ir e, teikiant humanitarinę pagalbą. Aš kaip komiteto pirmininkas turėjau galimybę tuos dalykus aptarti e, šį klausimą su Junktinių tautų mūsų generaliniu sekretoriumi Antoniju Guterres. Čia komitete buvo, jisai taip pat lankėsi, kai buvo E, pabėgėlių klausimus sprendžiantis e, e, aukščiausias komisaras. Ir aš norėčiau paminėti, kad praėjusią savaitę man buvo pasakyta, jog jis pasirengęs atvykti pas mus į komitetą ir mūsų sekretoriatas turės suderinti datą, kuomet jisai galės tą padaryti ir mes galėsime apie, su juo padiskutuoti visais tais klausimais. Man būtų labai įdomu sužinoti, kaip Jūs vertinate dabartinę padėtį ir ką mes dar galime padaryti. Pirmiausia, norėčiau steigti žodžių, žodį ponui Demistūrą, po to ponui Brian. Ačiū, ponia Brok. Dėkoju. Kalbėsiu anglų kalbą, bet atsakysiu prancūzų, italų, anglų arba švedų kalbomis. Aš lankiausi čia maždaug prieš metus ir man atrodo su jums skolingas, kadangi jūs esate labai svarbus teikiant paramą Europos veiksmams ir taip pat atsižvelgianti tai, kas vyksta Alepe. Taip pat norėčiau papasakoti jums apie tuos scenarijus E, kuriuos svarstėme, nes tokiu būdu mes galėsime sužinoti, kaip analizuoti kitus būsimus žingsnius po Alepo. Ir, kaip sakė pirmininkas, numatant, kas galėtų vykti toliau, galima tolesnis karinių veiksmų greitinimas. Taip pat kaip elgsis naujoji JAF administracija ir generalinis sekretorius. Taigi, jungtinės tautos jūsų dėka ne, nebuvo pasyvios, tačiau rezultatas yra toks, koks yra. Prieš keletą metų buvo visus apėmusi depresija. Kaip tik buvo po Ženevos antrojo susitarimo tas laikas. Galvojame, kaip toliau klostysis reikalai Sirijoje. E, tuomet niekas nebuvo suinteresuotas pasiekti politinį sprendimą, nors visi apie tai kalbėjo. Mm, šią mantrą mes girdėjome iki pat vakar dienos. O dabar susidaro įspūdis, kad nors visi teigia, nes politiškai taip yra teisinga, kad Tik politinis sprendimas yra įmanomas. Matome, kad labai intensyvėja kariniai veiksmai, kurie paskui gali būti pateikti kaip politinis sprendimas. Deja, taip vyksta daugelio, daugelio konfliktų vykusių pastaraisiais metais atveju. Taigi grįžkime 26 mėnesius atgal Tuomet nebuvo jokios vilties išskyrus vieną. Man kilo toks jausmas, kad čia yra vienas naujas elementas. Kiekvienoje krizėje yra tam tikra e, galimybė. Tuomet tas, ta naujovė buvo Daesh, iš tikrųjų siaubingas dalykas, kuri kėlė grėsmę visiems. Taigi visi norėtų susivienyti ir išspręsti Sirijos problemą tam, kad susidorotų su bendruoju priešu Daesh. Taigi, ponios ir ponai, aš klydau. Visi ir toliau laikėsi savo darbo atverkių ir be to kartais pakariaudavo su Daešu. Taigi, reikėjo pagalvoti, ką padaryti, kad išvengtume antro didžiausio pavojaus Sirijoje, kad ji netaptų antrojų Somaliu, būtų pamiršta, taptų tam tikrų statistiškai nepatogių e, klausimų, šimtai tūkstančių žuvusių, šimtai tūkstančių sužeistų ir taip pat kaimininių regionų šalių problema dėl pabėgėlių srauto. Taigi kilo klausimas, kaip e, nepaleisti iš akių Sirijos. Tuomet iškilo Alepo klausimas. Ir visą laiką iškyla tas Alepo klausimas, nes Alepe yra labai ypatinga politinė kultūra ir jis yra emociškai svarbus. Tuomet Alepas buvo. Mm, Netaip apimtas smurto, tuomet kaip tik opozicija atrodė, kad jie galės laimėti. Aišku, Asadas nepadėjo, nes jis ir toliau bombardavo, bet tada visi mane, kad mm, nereikia siekti kompromiso su Asadu. Tuomet kilo nauja iniciatyva. Na, pasikalbėkime su sirais, nes visi sakė, kad tai yra Sirijos nuosavas politinis procesas. Taigi Ženevoje posėdžiavome tris mėnesius, daugiau nei 300 įvairiausių grupių. Visi, kas buvo kaip nors susijęs su Sirija, ypač NVO, pilietinės visuomenės organizacijos, kurios, kaip žinia, balso Sirijoje neturi. Bet to nepakako. Moteris man taip pat buvo labai svarbus prioritetas, kadangi jos turi labai didelę galę pasiekti konstruktyvesnių veiksmų nei kad vyrai, bent jau konfliktinėse situacijose. Tai tokios buvo Ženevos konsultacijos, bet e, mums trūko kritinės masės. E, mums trūko to šalių intereso į Siriją žvelgti kaip į bendrą problemą. Ir staiga įvyko trys reiškiniai. Taip vyksta istorija. Kartais tiesiog viskas sutampa ir supuola į vieną vietą. Pirmas e, - pabėgėlių krizė. Staiga Europą, Europą užplūdo naujas krizės tipas ir tai palėtė aukščiausias šalių vyriausybės, nes ta krizė destabilizavo Europą, parlamentus ir vyriausybės, bet to tai buvo didžiulė logistinė ir humanitarinė problema. Kitas elementas, naujas elementas, kuris įvyko tuo metu, ir visi gali apie tai turėti savo nuomonę, bet e, jis pakeitė pusiausvyrą. Tai Rusijos karinės įsitraukimas. Ir trečias elementas - Daesh, suintensyvėjusi, kaip koks ebola virusas e, pasinaudoja nusilpusiu organizmu ir jį puola. Tuomet kaip tik ir vyko tragedijos Europoje. Tuomet e, suskambėjo pavojaus skambutis. Visi atsibudo, Rusija ir Amerika taip pat. Rusija suprato, kad įsitraukus į konfliktą reikia e, numatyti ir pasitraukimo strategiją. O JAV, e, darant Europai spaudimą, taip pat e, aktyviau įsitraukia politinę prasme. John Kerry taip pat labai daug padirbėjo siekiant sumažinti smurtą ir padinti humanitarinę pagalbą Sirijoje. Šių faktorių derinys lėmė, kad įvyko visai lė svarbių įvykių. Galiausiai sudarėme kontaktinę grupę. Taip pat dvi specialiosios paskirties darbo grupės - humanitarinė ir politinė. Taip pat Ženevoje vyko gana neįprastas dalykas. Buvo įsteigtas e, operatyvinis centras, kur kartu dirbo JAV ir rusų kariškiai, diskutuodami, kaip veikti toliau. Vasario 26 prasidėjo Ugnies nutraukimas trukės tris mėnesius. Šiame konflikte dabar dalyvauja 12 šalių ir 98 kovotojų grupės. Staiga, kai rusai su amerikiečiai susitarė dėl ugnies nutraukimo, ir Asadas ir vairios grupės nusiramino, tačiau tai truko tris mėnesius. Paskui vėl visi sukilo, kadangi Sirijos vyriausybė mane, kad dar per anksti, dar uh, E, pergalė nepasiekta. Kita Alnusra teroristų grupė taip pat nebuvo suinteresuota ugnies nutraukimu. Ir taip vėl viskas įsibėgėjo. Tačiau per tuos tris mėnesius be karinių veiksmų pavyko išgelbėti 11 tūkstančių žmonių gyvybės Ir e, sugebėjome pus, beveik pusantro milijono žmonių pasiekti tose apsaustose e, sritise, tiek vyriausybės, tiek DAEŠ, tiek opozicijos apsaustus kaimus. Ir dabar grįžtame prie situacijos, kur yra dabar. Rugsėjo 9 buvo pa, paskutinę minutę pabandėme Ženevoje su Keriu ir Lavrovu, aš pats ten dalyvavau iki vidurnakčio, susitarti dėl labai įdomaus pasiūlymo, apie kurį dabar galiu, dėl kurio papasakoti. Pavyzdžiui, pirmą sustabdyti kovas ypač Alepe, paskui atskirti Alnusra nuo kitų grupuočių. Uh, Al-Nusra tai tas pats, kas Al-Qaeda, jie tiesiog pakeitė pavadinimą. Tačiau realybė yra tokia, kokia yra. Ir trečias dalykas, man pats įdomiausias. Sirų, kad sirų koviniai lėktuvai visą flotilę būtų nutupdyti ant žemės, kad nebūtų mėtomas bombos. Uh, Tai buvo labai daug žadanti galimybė, kadangi ten buvo numatytos visos smulkmenos, aš tikrai labai daug tikėjausi. Ir tada būtume galėję atnaujinti Sirijos dėrybas. Jau tris kartus to bandėme, bet nepavyko, nes Sirijos vyriausybė sakė, negalima kalbėti apie būsimą būsimą konstituciją ir taip toliau. Opozicija sakė, kad negalime dėrėtis, jeigu prezidentas bus Asadas. Taigi abi dvi pusės darybų norėjo, kad jos laimėtų, todėl nevyko jokios tikros darybos. Tačiau tas rugsėjo 9 sustarimas žlugo dėl dviejų įvykių. Pirma, JAF pajėgų ataka Derazorė, kur buvo suspragdinti taikus taikiniai per klaidą Ir paskui buvo kitas išpolis, kuris dar tyriamas. Buvo 21, 21 traukinių bėgiai e, su, su, subombarduoti ir 20 mūsų kolegų iš Raudonojo kryžiaus taip pat žuvo. Taigi, kokia situacija šiandieną? Jūs išgirsite apie humanitarinę situaciją ir aišku, aš neneiksiu, kad kariniai veiksmai įsibėgėja. Aš negaliu pasakyti, kiek rytų Alepas atsilaikys. Pagal naujausią informaciją situacija nuolant keičiasi. Kariškiai eina pirmyn labai greitai. Taigi, manau, kad mes turėtume pagalvoti, koks bus viso šito rezultatas. Ir taip pat atsižvelgiant į tai, kad Amerikoje Mm, ateina nauja administracija ir bus paskirtas naujas jungtinių tautų generalinis sekretorius, labai aktyvus Antonijo Gutierės, mes visi žinome, koks jis yra aktyvus, tai jis perims pareigas sausi. Tiek naujo administracija JAV, tiek generalinis sekretorius jungtinių tautų pradės eiti pareigas sausi. Kasgi įvyks, negaliu pasakyti, nes nuo dabar iki sausio uh, tikrai gali daug kas veikti. Pavyzdžiui, gali žlugti Alepas, gali Sirijos vyriausybė nuspręsti, kad štai kova baigėsi, karas baigėsi, dabar norime gražios, puikios taikos konferencijos. Ir prašome, Lemezūrą suorganizuokite ją. Demezūrą, Demistūrą suorganizuokite ją. Na, tam, kad vyktų taikos konferencija, reikia, kad dalyvautų visi. Ir antra, reikia, kad visi paisytų vieningai priimta rezoliucija 2254, numatančią pereinamą į laikotarpį ir politinių galių pasidalinimą, bent jau tai. Dabar paskutinis dalykas. E, prezidentas Trumpas, naujai išrinktasis prezidentas, negalime pasakyti, nei mes, nei jūs, kokia bus jo politika, mes net nežinome, kas bus paskirtas valstybės sekretoriumi, bet jis yra padaręs keletą pareiškimų, kuriais remdamiesi galime suprasti, kad jis ketina prioritetą skirti kovai su Daesh. Aš nežinau nei vieną nežinau nei vieno Europoje, kuris mm, nesutiktų su tokiu prioritetu, atsižvelgianti tai, kokie siaubingi išpaliai buvo įvykdyti Paryžiuje ir Briuselėje. Toliau, jeigu bus nuspręsta susivienyti su Putinu, kovojant su Daesh, Irako ir Musule, ir Mano kuklė nuomonė, remiantis Junktinių tautų tarybos rezoliuciją, tai iš tikrųjų gali įvykti. Kova. Kaipgi nugalėti Daesh? Ar norite nugalėti Daesh? Vienintelis būdas ir šią žinę aš siunčiu naujai JAV administracijai ir taip pat rusams, tai galima pasiekti tik tuo met, jeigu bus pasiekta nauja, įtrauk, įtra, visapusiškai visas pusės įtraukianti vyriausybė Sirijoje, nes Daesh maitinasi vietos bendruomenių frustracija ir nusivylimu. E, pažiūrėkite, kas vyksta Irake, Sirijoje. Irake sunitų bendruomenė jautėsi atskirta, palikta nuo šaly. Ir jie labai džiaugiasi pono Džerkavai iš Elkaidos e, įvairiomis suokiamomis giesmėmis. Ir tada suklydome ignoruodami tą reiškinį ir tada iškilo Daešas. Sirijoje situacija dar rimtesnė jie taip pat jaučiasi palikti nuo šalyje. Taigi esmė yra tokia, jeigu norite nugalėti Daesh, kas visiškai pagrysta, vis tiek reikia siekti visapusiškai politiškai įtraukios politinės formulės Sirijoje. Ar tai būtų karinis ar nekarinis sprendimas. Ir dabar jau baigsiu. Ačiū. Ačiū. Thank you very much, Mr. Demistur. Labai ačiū, ponė Demistūra, už jūsų paaiškinimus, už jūsų darbą. Tikiuosi, kad jums galiausiai pasiseks. O dabar norėčiau pasveikinti parlamento svečius iš Izraelio ir Palestinos jaunų politikų grupę. Ačiū, kad atvykote. Dabar žodis ponui O'Brienui. Labai ačiū. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas, e, gerbiama vystimusi komiteto pirmininkė. Taip pat dėkoju Stefanai de Mesūrai už jo išsamų, labai solidų, protingą politinės padėties pristatymą tiek praeities, tiek dabartinės ir apie nubrėžiant galimas ateities, ateities gairias Sirijoje. Ir dar norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pastangas ieškoti išeities, siekiant padėti Sirijos gyventojams. Gerbiami parlamento nariai, man labai malonu e, kreiptis į parlamentą, jaučiu garbę šis parlamentas ir kitos ES institucijos labai svarbios ES gyvenime. Mes džiaugiamės galimybę per jūs kreiptis į daugiau kaip 500 piliečių 28 valstybėse narise svarbiais e, pasaulinės reikšmės klausimais, kaip ir e, ką tik kalbėjęs kolega tiek ir aš suprantame, koks e, brangus yra mūsų laikas tas, kuris skirtas kalbėti su jumis. Ir mes turime uh, pripažinti jūsų patvirtus išteklius mums, už kuries apmoka jūsų mokesčių mokėtojai, kuriems jūs esate atskaitingi. Aš suprantu, kad didžiausia viešoji investicija geriausia yra uh, padėti humanitarinę pagalbą uh, E, kitiems ir tikiuosi, kad jūs e, pritartumėte tokiems veiksmams, jeigu mūsų vaidmenys apsikeistų. Ir norėčiau dar kartą jums padėti, padėkoti už tai, ką jūs darote Sirijos žmonių labui. E, matome, kad po beveik dešimtmetį trunkančios brutalios kovos žmonės Sirijoje kenčia nuo smurto. Matome vaizdus, kai bombos krenta žmonių svedniais apšaudomos mokyklos, ligonės, vandens, elektros įrenginiai, turgus ir e, viduje perkeltų asmenų gyvenvietės. Nuolat matome baisius e, sužalotų, kankinamų, e, nužudytų žmonių vaizdus nuolatos. E, bombardavimas dieną naktį nepaliaujamas. Bombos statinės, cheminiai ginklai, įvairiausių tipų kitų bombos, sviediniai, raketos, nei snaiperiai prievartavimai, kankinimai, vaikų verbavimas, viduramžiški miestų, aps, apsiaustis viduramžiškos miestų. Matome, kiek žmonių žūsta ir daugiau kaip e, milijonas sužeistų gyvenimo trukmė Sirijoje 20, daugiau kaip 20 metų trumpėjo. Beveik pusė gyventojų neteko namų, 6,5 milijono šalies viduje gyvena ne namuose, įskaitant pusę milijono palestiniečių pabėgėlių. Beveik 5 milijonai sirų pabėgo iš šalies, o dauguma likusių gyventojų, maždaug 30,5 milijonų, laukia nesulaukia humanitarnės pagalbos. 80 procentų sirijos žmonių gyvena skurte, beveik 9 milijonai neturi pakankamai maisto, nes kyla maisto kainos ir trūksta maisto produktų. Sirijos e, realybė e, dar baisesnė yra Alepe. Šiandieną mes matome karinę agresiją, kuri nepaprastai žiauriai atsiliepia vietos gyventojams. Alepas, kaip sakėte, tapo e, siaubo įsikūnijimu. Matote, kaip žmonės ten kenčia nebeveikia ten e, ligonės rytų Alepe, kurios galėtų padėti tiems, kurie pabėgo nuo mirties. E, daug e, ligonių yra visiškai sugriauta bombarduojant, šimtai civilių nukentėjo, e, oro išpoliai rytuose, e, vakaruose ir rytuose minosvaidžių e, apšaudimas. E, tai reiškia, kad žmonės greunami žmonės yra įstrigę ir nebegali pabėgti į saugų prieglopstį. 275 tūkstančiai civilių, skaitant 100 tūkstančių žmonių, nuo Liepos mėnesio yra įstrigę rytų Alepe dėl Sirijos vyriausybės ir sąjungininkų atitinkamos taktikos. Uh, Aš e, seniai raginau nutraukti apsiusti, nes tai yra vienas iš baisiausių šio baisaus konflikto elementų. Bet matome paskutiniais metais priešingus poveikius, matome, kad vis dažniau naudojama gultis. Ir e, e, vyriausybės ir jos vis daugiau uh, žmonių stumia į tą apsėstį. 393 1900 žmonių uh, uh, prieš porą mėnesių, dabar 400 tūkstančių žmonių, dabar mes matome, kad 974 018 žmonių, beveik milijonas e, siriečių gyvena apsaustyje. Aš e, saugumo taryboje šį mėnesį kalbėjau, kad e, Viskas daroma labai paprastai, izoliuojami civiliai, negauna maisto, medicinos pagalbos, ne, padedama jiems tam, kad jie pasiduotų ar pabeigtų. Tai yra žiaurumo taktika ir žmonės kenčia nuo politinių karimų ir kartais ekonominių e, dalykų. Civiliai negali apsiginti ir viena pusė pirmiausia, kuri turi būti atsakinga už tų žmonių apsaugą, e, da, daro. E, Ir galima pasakyti, kad visa tai turėtų sudrebinti moralinę pasaulio sąžinę. Ir mes e, turime kelti klausimus apie žmogiškumą, kai vienas iš pasaulio seniausių miestų gali būti sunaikintas, kai ligoninės beveik visos sugriautos, kai daugiau kaip šimtas tūkstančių vaikų gyvena rūsiuose dėl to, kad neturi kur kitur pasislėpti. Tai yra baisu. Tos baisios žudinės Sirijoje yra siemos su uh, cinizmu ir nuodėme. Kančių lygis vyksta mums matant. Ir matome, kad tarptautinė prieiga yra labai ribota ar įmanoma. Šis konfliktas tęsiasi taip ilgai ir pasiekmes tokios baisios ir tai yra uh, E, kolektyvinės pasaulio sąmonės dėmė ir e, politikai visais lygiais turi apie tai pagalvoti, visose lygmenyse esantis. Gerbiami komiteto parlamento nariai, Sirijos konfliktas e, pademonstravo baisiausias žmonijos pusės, bet kartais daugelį žmonių išiškėjo pačios geriausios savybės. Aš lankydamas į Sirijoje ir regione kalbėjau su daugybė Sirijos gyventojų, kurie išlaiko viltį nežiūrint baisio situacijos. Mačiau Sirijos, Libano, Irako, Irako, Egipto, Turkijos žmonių gerą širdiškumą, kai jie dalysi tuo, ką turi su pabėgėliais. Sirijos NVO ir kitos pilietinės visuomenės organizacijos veikia e, Sirijos arabų e, raudonasis pusmenulis, kurį minėjo Stevenas, e, Stefanas e, veikia. Žinome, kad žmonės rizikuoja mirtimi, kad išgelbėtų savo bendrapiliečius ir taip pat tūkstančiai jungtinių tautų darbuotojų, įskaitant mano darbuotojus, mano biuro darbuotojus, humanitarinius darbuotojus vietoje, kurie kiekvieną valandą rizikuoja savo gyvybę, kad padėtų žmonėms, kuriems reikia pagalbos. Uh, E, Junktinių tautų pagalbos organizacijos ištisus mėnesius siekia padėti Sirijos žmonėms tiek e, Sirijoje teikdamios pagalbą, tiek e, iš kaimininių šalių. Vien šiais metais mes 5,5 milijono žmonių pasiekėme teikdami maisto pagalbą kiekvieną mėnesį. Ši pagalba teikiama reguliariai taikant programavimo priemonės specialias iš Damasko ir iš Jordanijos. Tarptautinės operacijos prasidėjo prieš porą metų ir jungtinės tautos daugiau kaip 420 vilkstinių e, suorganizavo per tą laiką porą per savaitę. 9 milijonų žmonių mes pasiekėme, vakcina buvo aprūpinti 2 e, milijonai žmonių, 3 milijonai kas mėnesį gauna maisto pagalbos ir beveik 3 milijonai gauna kitos pagalbos, e, hygieninę pagalbą. 2,5 e, milijono žmonių pagalba yra teikiama Alepe, Idlipe, Atakė ir Hamoje, Tirkija. Turkija, Jordanija teikia pagalbą atskiriems miestams. Ir e, reikia pasakyti, kad ištekliai e, virto sėkmingą humanitarnės pagalbos operaciją. Mes išgelbėjome gyvybę milijonams, bet to nepakanka, nes mastas vis didėja ir jisai yra didžiulis. Tarptautinė Sirijos NVO vaidina ypatingai svarbu vaidmenį. E, mes taip pat siekėme pasiekti žmonės, teikdami pagalbą iš oro 153, 153 e, buvo surenkti tokie skrydžiai, 2900 e, milijonų e, tonų buvo skirta pagalbos, metrinių tonų. Taip pat teikiama ne tik maisto pagalba, bet ir hygieninės tam tikros prekės. E, įskaitant 61,5 tūkstančio maisto racionų. Praeitą naktį jungtinių tautų humanitariniai darbuotojai, tarptautinis Raudono kryžiaus ir pusmenulio e, komitetas arabų, e, pusmenulio pusmenulio komitetas suteikė Madai, Zabadani, Fue ir Kafraje keturiems miestams pagalbą. 60 tūkstančių vienetų. Uh, Ir reikia pasakyti, kad jungtinių e, tautų e, darbuotojai Damaske, Gazintė ir Ženevoje labai daug dirba. Ir, šien, ir, ir būtent mes labai daug pasiekėme praeitą naktį, nežiūrint to, kad yra labai daug blokavimo pasienyje. Ir pateikėme Sirijos vyriausybei savo planus apie vilksnės, bet kiekvieną mėnesį susidurėme su didžiuliais barjerais iš vyriausybės pusės. Vyksta labai daug dėrybų dėl maršrutų kelių e, reikalavimą papildomų patikrų ir labai nedaug vilkstinių kiekvieną mėnesį nuo vasaros gali pasiekti tuos, kuriems reikia pagalbos. Kaip jūs puikiai žinote, sirai bėga nuo karo ir smurto ir e, rizikuoja savo gyvybę plaukdami baisiais laivais Mes 16 metais matėme, kad iš 300 žmonių šiais metais plaukusių viduržėmio jūra yra didžioji dauguma sirų, sirijos piliečių. E, dėl e, pabėgėlių Europai gali atsirasti našta, bet nepamirškime, kad milijonai lib, Libane e, Turkijoje, Irake yra pabėgėlių Libane beveik pus daugy didžiulė proporcija gyventojų yra e, pabėgėliai. E, Čekijoje, Vengrijoje e, pabėgėlių, pavyzdžiui, palyginimui yra labai nedaug. Kitas dalykas, pabėgėliai e, turi, e, jauni vaikai turi dirbti, merginos priverstinai yra ištekinamos. E, O mm, jeigu grįžtume prie Alepo, tai vaikai turėjo grįžti į mokyklas e, rugsėjo mėnesį, bet e, jie to negalėjo padaryti, jie e, krūvinais drabužiais aprengti, purinose ligonėse, koridoriuose mm, vaikšto, jie negali nei žaisti, nei mokytis. Ir kaip žinia, mokyklos beveik visos nebeveikia, daugiau kaip 52 tūkstančiai žmonių, mokytojų paliko savo darbo postus, buvo uh, E, daug, daug mokyklų uždaryta ir šimtai tūkstančių Sirijos vaikų tapo asmenimis be pilietybės ir jų ateitis labai neaiški. Ir tie vaikai, kokia jų ateitis, neraštingi, našlaičiai badaujantis. Ta karta gali tapti prarastąją kartą. Tiems žmonėms reikia mūsų paramos. Taip pat ir bendruomenėms, kuriuos juos priima. Mums reikia holistiško požiūrį, reikia atsižvelgti į visus humanitarinius poreikius, reikia suteikti pagalbą pabėgėliams ir e, viduje perkeltiems asmenėms reikia paremti e, jų įsikūrimą kitose pasaulio dalyse. Parlamentas e, spalio 6 ir lapkričio 24 patvirtino rezoliucijas. Jos yra labai svarbios, tačiau mes galime ir turime pasistengti padaryti daugiau. Ir aš jums leidus kalbėsiu atvirai. Mums reikia daugiau finansuoti humanitarinį atsaką visam regionui mes e, turime suteikti didesnės apsaugos galimybės humanitarniai pagalbai. Reikia siekti nutraukti smurtą ir e, išpolius prieš civilius gyventojus. Mes e, turime kreiptis visas konflikto šalis, kad būtų užtikrintas besąlygiškas patekimas humanitarnės pagalbos į Siriją. Taip pat reikia nustoti kolektyviai bausti šimtus tūkstančių e, Sir, Sirijos civilių gyventojų. Mes e, turime dirbti ir raginu visas e, šalis konflikto imtis veiksmų, taip pat kreipiuosi į parlamentą, e, daryti pastangas, kad būtų visiems laikams išspręstas konfliktas Sirijoje. E, pasauliu reikia Europos moralinės lyderystės. Europos, kuri prisimtų įsipareigojimus ne tik žodžiais, bet iš tikrųjų apsaugotų labiausiai pažeidžiamus me, tuos, kurie kenčia nuo baisaus smurto kančių. Uh, E, politiniai skirtumai turi būti pamiršti. Tarptautinė bendruomenė turi susitelkti, veikti kaip vienas asmo, kad ta humanitarinė gėda būtų nutraukta visiems laikams ir galiausiai atsirastų kelias žengti į taiką Sirijoje. Well, thank you very much, Mr. O'Brien. You certainly gave us a moment. Ačiū, ponia O'Brien Ir jūs, kaip ir ponas Temistūra, aiškiai parodėte, koks yra e, mūsų, mūsų politinės nesėkmės e, teikiant tą paramą. Ir e, mes čia parlamente, manau, iš tikrųjų turime, suvokėme, kad turėjome padaryti gerokai daugiau, sprendžiant Sirijos krizę, žvelgiant į tai, kas vyksta ten Alepe. Jūs, ponia Brain, minėjote ir kitus svarbius darbus susijusius e, su pagalba pabėgėliams iš e, kaiminių šalių. Kolegos buvo ir e, lankėsi Libane. Mes matėme, kokiu pastangu imasi kaimininės šalis siekdamos padėti pabėgėliams. Mes taip pat aktyviai stengiamės prisidėti prie humanitarnės pagalbos teikimo jauniems žmonėms, vaikams, jų švietimui. Mes žinome, kad jie praranda savo vaikystę be švietimo, be galimybės lankyti mokyklas ir panašiai. Tai yra taip pat labai e, didelė problema. Dėkoju ir dabar kyla klausimas, kągi mes galime padaryti šiuo momentu. Nemažai kolegų nori pasisakyti, pradėsiu nuo. Kiek laiko dar turime? Ket 35 minutės, 35 minutės, tik 35 minutės. Paprašysiu kolegų kalbėti neilgiau kaip porą minučių. Ponai Spreda kalbės pirmasis. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems su ponui Demistūru ir kitiems už jų pasisakymus. Turiu du pastebėjimus. Visų pirma, dėl uh, E, tai, ką kalbėjo e, Demistūra dėl politinio sprendimo. Aš sutinku su jumis, tačiau turime labai didžiulę problemą e, susijusią su Rusijos pateikimumu, kadangi Rusija Sirijoje veikia ne jungtinių tautų rezoliucijos pagrindu, bet dėl to, kad ją į pagalbą pasikvietė Asadas, nes ir šis patikimo trūkumas vis e, didėja, kadangi Rusija ne tik aktyviai reiškiasi karinė prasme, bet blokuoja daug rezoliucijų jungtinėse tautose. Taigi mes nežinome dar be to, kas įvyks valdžia perėmus ponui Trumpui. Ir man atrodo, kad Rusija ir toliau elgsis neatsakingai tarptautinės teisės atžvilgių. Ir reikėtų iškelti Rusijos atsakomybės klausimą Europos lygmenių. Toliau, mm, dėl to, ką sakė ponas O'Brien, aš labai jam dėkoju už visą, ką jis mums papasakojo. Mes e, did didžiuojamės Europoje dėl to, ką darome Euro, žmogaus teisų srityje. Tačiau ne visada viskas pavyksta. Pavyzdžiui, vakar per televizorių mačiau vaizdus iš Alepo ir kai buvo rodoma humanitarnės pagalbos vaizdai, buvo rodomi Rusijos kareiviai dalinantis tą humanitarnę pagalbą. Ką tai per žinę siunčia Europos piliečiams? Man dėl to labai liūdna. Dėkoju. Um, Dėkoju. Robert Noiser. Ačiū dėkuoju už Jūsų pasisakymus. Aš su delegacija lankiausi Libane ir kalbėjausi su asmenėmis, kurie veikia jungtinių tautų komandose ir iš tiesų darbas ten jungtinių tautų yra labai ryškiai matomas. Uh, Man įdomu, kiek nacionalinių pabėgėlių e, programa e, yra veiksminga vietoje ir valstybės narės, ar jos e, tinkamai laikosi savo įsipareigojimų. Mes pas, jau prieš tai buvusiais metais matėme, jog buvo daugelis valstybių narių mažino savo išlaidas pabėgėlių reikmėms. Ir kitas dalykas, mums reikia Libano vyriausybės paramos. Ten pagaliau vyriausybė vėl yra ir Libanui ten taip pat tenka našta ir manau, kad jį Libanui irgi reikia, jis e, suinteresuotas stabilumu regione. O kalbant apie Alepą, panašu, kad viskas krypsta karinio sprendimo link kągi galvoja jungtinės tautos po to karinio sprendimo, kaip humanitarinėmis priemonėmis bus galima, kiek manoma, greičiau padėti tenykščiai bendruomeniai žmonėms. Ačiū, ponas Tenak. Dėkui, pirmininkė Stevenai. Tikriausiai prisimenate, kad mes pietavome kažkada. Aš rengiau pranešimą apie Sahelį, o jūs buvote Junktinės karalystės specialus pasiuntinys. Matome dabar biblinio masto humanitarnę krizę Alepe. E, Rusijos ir jos pajėgos e, nuolat bombarduoja šį miestą ir aš galiu bent pasi... gal džiaugti tuo, kad prieš penkerius metus raginau parlamentą įtvirtinti neskraidimo zoną. Uh, bet tai buvo prieš Rusiją prisijungiant prie konflikto ir e, galvojant apie praeitį tikrai reikėjo tą padaryti tikriausiai, bet nebuvo politinės valios. Trys klausimai. Pirmiausiai, ar kas nors pagalvojo jungtinių tautų institucijose apie tai, kad reikėjo pasinaudoti 377 e, rezoliuciją, kuri suvienytų generalinę asamblėją taikos labui ir e, įveiktų tokiu būdu Rusijos veto konflikto ir numatytų taikyti priversnai taikos planą. Ar, ar niekas nekalba apie tai dėl išrinktojo prezidento e, Trumpo. Jis ketina kovoti su e, Daesh, bet įdomu, jis ką nors darys su, e, tarsi su prezidentu Putinu, kaip, ar tai nebus kompromiso dėl Ukrainos dalis. Trečias dalykas, matome, kad Europoje kyla dešinieji populistai ir e, sakoma, kad tarp pabėgėlių spręsiasi daug džihadistų iš e, Alšam e, ar paties daž, kaip galima užtikrinti, kad tikrai taip nebus ir kad tikrai tie žmonės yra civiliai, ypač dabar, kai Raka ir Mozulas, Mozulas gali išgyventi panašius dalykus. Kitas dalykas, matome, kad vyksta karas svetimus rankomis tarp šitų ir sunitų valstybių. Ir ar įmanoma, kad Sirija išliks kaip viena valstybė ateityje, aš labai a, abejoju. A, E, žinome, kas buvo prieš daugiau kaip e, šimtmetį brėžiant sienas tarp Sirijos ir Irako. Ponas Kastaldo, FDD. Yeah. Grazie Presidente, grazie anche. Ačiū ponia pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Demistūro ir ponui O'Brien už jų labai išsamius pasisakymus. Norėčiau ypač e, pono Demistūros paklausti, ar iškirsti jo komentarą apie Turkijos vaidmenį. Turkija ta, iki šiol veikė daugiau destruktyviai, o ne konstruktyviai. Mes iš Erdoano girdėjome tokius pareiškimus, kad uh, Ir vėl yra kvestionuojamos e, sienos e, e, ir kad jisai, Turkija norėtų um, pradėti aktyviau veikti Sirijoje, taip pat Mosulo vaidmuo Irake buvo vėl pabrėžiamas. Ir tai Tai, į tai turėtume e, atsižvelgti ir galvodami apie konfliktą su kurdais ir kurdų, kurdų veiksmus Turkijoje. Kaip Jūs vertinate Turkijos intervencionistinius nuotaikas ir jūs, jos ketinimus Sirijoje, ypač Rakos mieste? O dėl e, Donaldo Trumpo rinkimų e, ir jo, jo pergalės. Mes girdėjome, kad e, nėra abejojama, jog jisai norėtų susivienyti su Putinu ir e, imtis karinių, bendrų karinių veiksmų. Ir e, kai baigsis tas perinamasis laikotarpis ir ponas Trumpas taps prezidentu, ar mes dar turėsime šiek tiek palaukti ir ir tik tuomet rimčiau vertinti Donaldo Trumpo veiksmus ir jo ketinimus. Hochpilar, ačiū, ponė pirmininkė. Mes e, Europos parlamente esame prieėmę rezoliuciją Sirijos klausimo ir kad įvertintami situaciją Sirijoje dabar ir e, kalbėdami apie pasirinkimą jo busimam gyvenimui Sirijoje po karinių veiksmų. Ir man aš labai dėkinga už jūsų pastabas dėl moterų vaidmens e, dėrybose, dėl e, taikos įtvirtinimo. Šio politinio pereinamo laiko tarp metu, ar jūs manote, kad ES galėtų kažką daugiau ar kažkokiu kitokių e, veiksmų imtis? Ir Tai ponas Aprainas minėjo įvairiausius e, Sirijoje vykdytus e, e, karinius nusikaltimus. Ir, ir tarptautinio tribunolo vaidmenį šiame kontekste. Aš nežinau, ar dabar yra pats geriausias momentas. E, E, apie tai kalbėti ir vertinti tos, būtent šių, šį aspektą, bet galbūt būtų gerai išgirsti jūsų asmeninę nuomonę. Aš norėčiau, kad jūs nekartotumėte klausimų, kuriuos mes jau iškirtome, kad staupytume laiko. Ponas Adatusin. Thank you so much. Uh, thank you, uh, Mr. Brian. Ačiū, ačiū ponui Brianui ir ponui Demistūrai už e, pradinius labai įdomius ir išsamius pasisakymus. Mes ne kiekvieną dieną susilaukėme svečio, iš, e, kuris kalba švedų kalba, dėl to aš norėčiau į poną Temistūrą kreiptis švediškai, pasinaudodamas tą progą. Jūs sakėte, kad e, Daesh galima įveikti tik tai tuo met, jeigu e, bus suburta e, daugia šalė vyriausybė įtraukianti įvairias e, suinteresuotas šalis šioje šalyje. Gal jūs galėtumėte labiau išplėtoti savo tą pasisakymą, ar pavyzdžiui, tai yra susiję ir su, pavyzdžiui, galima būtų į vyriausybę įtraukti ir pabė, mažu, mažumų atstovus Sirijoje. Mes e, turėjome galimybę bendrauti Sirijoje su šių mažumų atstovais ir e, klausantis jų susidaro įspūdis, kad jiems e, kelia didelį susirūpinimą tolesnės e, Sirijos situacija po to, kai e, karas e, pasibaigs. Ir ar ir įmanoma toms mažumoms apskritai apsisaugoti, jeigu joms yra labai sudėtinga ir šiuo metu. Uh, Mes žinome, kad tai, kas vyksta Sirijoje, reiškia ir didelį, e, didelį pralaimėjimą daugeliu, e, daugeliu lygmenų. Ar jūs manote, kad ES turi šansą prisimti kažkokį aktyvesnį ir esminį vaidmenį, sėkmingą vaidmenį, e, turint omenyje ir Rusijos veiksmus ir jos ketinimus šioje šalyje. Eh, Labai ačiū. Pirmiausiai Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų darbą, taip pat pasveikinti Jūs už Jūsų pastangas. Ir ne visuomet, aišku, pastangos atsispindi rezultate, tačiau mes visi pripažįstame jūsų e, pastangas. E, turiu jums abiems po klausimą. Kaip galime ir toliau kalbėti apie politinį sprendimą? kalbame jau apie tai beveik metus, kai realybėje matome, kad vyksta karinė e, destrukcija ir e, civilių e, žudimas ir griovimas. Ir norėčiau, kad jūs papasakotumėte apie tai. Klausiu pono Demisūros, o kreipiuosi dabar į tiesiai į pono Braną. Kaip jūs galite iškentėti visą tai, būti jungtinių tautų sistemoje, intensyviai dirbti, bandyti išgelbėti gyvybės žmonių, kuriuos jūs pažįstate ir tuo pačiu metu e, dalyvauti tuose neveiksmuose ar matyti, kaip saugumo taryba visiškai nepriima jokių sprendimų, neieško sprendimų E, išėties. Kaip jūs galite tuos du dalykus suderinti? Ačiū. Aš nežinau, aš turbūt klausimas Stevenui, jeigu prisimenate, aš kandidatavau į generalinio sekretoriaus jungtinių tautų pareigas, e, taip dariau dėl to, kad norėjau reformuoti jungtinės tautas. Per pastarosius dešimt metų jungtinės tautos dar suprastėjo e, ir tap visiškai neveiksmingos, nesprendžia problemų, kurios turėtų būti sprendžiamos. Todėl reikia arba reformuoti jungtinės tautas, arba jas iš viso paleisti. Labai daug pinigų yra skiriama jungtinės tautoms. Taip pat jomis remiamės kaip vykdančiaja agentūra. Taigi dabar viskas nuolat kinta. Pirmininkas prezidentas Trumpas e, sakė, kad iš naujo peržiūrės visą šį klausimą, o man čia sėdėti ir kalbėti, tai tas pats kaip e, kalbėti apie Hamletą, atrodo kalbėti, tas pats, kas kalbėti apie Hamletą, nepamenint Danijos princo. Uh, Jungtinės tautos neefektyvios, viskas keičiasi, Trumpas sako, kad nekonfrontuos su rusais. Dėl Sirijos, kad jisai kaip tik eis iš vien su rusais. Taigi viskas labai greitai keičiasi šiuo metu ir ta besikeičianti situacija mums suteikia progą apsispręsti ir siekti veiksmingo sprendimo atnešančio taiką šiam regionui. Kitaip mes ir toliau čia sėdėsime, savo šnekėsime e, ir aptarinėsime visų toliau pasikartojančias katastrofas. Man atrodo, kad jungtinės tautos e, iš tikrųjų susilaukia nederamos kritikos kaip ir ES. Iš tikrųjų viskas priklauso nuo sostinių. Kofi Ananas iš tikrųjų buvo neefektyvus. Tikrai negaliu nieko pasakyti apie tuos, kas dirba jungtinėse tautose ir teikia humanitarinę pagalbą fronto linijoje. Jie iš tikrųjų puikiai darbuojasi. Dabar ponia Šakė. Much, Madam President, um, and thank you for both, uh, both guests. Ačiū, panė pirmininkė, ir dėkoju abiems svečiams, kurie kalbėjo apie tikrai savo, sudėtingą savo darbą. Norėčiau atkreipti dėmesį pono Temistūros e, e, pastabą, kad Europos e, trūko šiame išsprendžiant šį klausimą ir aš galiu tik su tuo sutikti. Aš taip pat pritariu nuomonėj, kad tarptautinė bendryje nesugebėjo tinkamai spręsti šio klausimo ir E, dėja žmonėms tenai viskas, e, e, jų situacija tik dar labiau blogėjo, Daesh režimas tik dar labiau stiprėjo. Mes, e, manau, kad mes turėtumėme prisiminti tuos, kurie mus, e, mums bandė įspėti nuo to, e, apie tai, kad tas režimas nuolat tik stiprės. Ir mes matome tai, kas ten vyksta, yra iš tikrųjų katastrofiška. Aš manau, kad ciniška tai, kad tie, kurie sako, kad politiniai, politiniai sprendimai yra neįmanoma, įmanoma spręsti tuos klausimus tikrai smurtu, būtent tokiomis priemonėmis ir naudojasi. Aš manau, kad e, mums reikia e, daugiau humaniškumo ir politinės lyderystės. Ir aš norėčiau jūsų abiejų paklausti, kokiu trijų konkrečių žingsnių būtų galima imtis, kad, e, kokie, kurie būtų prioritetiniai, kad Europai stengiantis išspręsti tą situaciją ar kaip nors prisidėti prie to sprendimo. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Demistūrai ir ponui Abrainui už jų dalyvavimą šiame posėdėje ir už jų darbą. Tai, ką jūs darote, jūs darote žinomomis sudėtingomis sąlygomis ir man susidaro įspūdis, kad uh, Mm, morališkai mes negalime pateisinti savo veiksmų, jeigu politiškai tinkamai nesielgiame ir jeigu Europa nedemonstruoja e, to, kad ji laikosi savo įsipareigojimų. Humanitarinės darbas yra susijęs ir su geopolitinėmis sąlygomis, kurios dėja. Tai pastaruoju metu stipriai pablogėjo. Ir išvelgianti e, dabartinę situaciją, mes matome, kas vyksta Alepe ir e, turime konstatuoti, jog Rusijos įsikišimas buvo esminis e, pokytis, lemiamas pokytis. Kitas dalykas, galbūt nėra susijęs tiesiogiai su šia diskusija, tačiau matau, kad e, Turkija, e, Junktinės e, e, valstijos, e, Junktiniai Arabo Emiratai taip pat yra tos e, jėgos, kurios rodo suinteresuotumą dabartinę padėtimį. Sirijoje yra daug atvirų frontų ir man kila klausimas, ar šioms esančioms sąlygoms Ir žvelgianti visą tai iš šalies ir ieškant sprendimų, ar nereikėtų pagalvoti apie tai, kokie sprendimai būtų patys tinkamiausi ir reikėtų savęs paklausti, kaip mes įsivaizduojame tą galutinę e, santvarką e, Sirijoje, ar ji turėtų išlikti e, politiškai integrali, teritorinė prasme integrali, ar vis dėlto tai nėra įmanoma. Man susidaro įspūdis, kad mm, ši prioritetų naujoji amerikiečių mm, vertinama į, į, tam tikrų politinių prioritetų idėja įsigalios, nes e, e, šalis besikišančios į Sirijos konfliktą turi savo, sa, savus prioritetus. Jeigu mes negalvosime apie tai, kokios bus naujosios politinės sąlygos Sirijoje po karo, manau, kad mūsų humanitariniai veiksmai neturės e, poveikio. Taigi mums jį reikia sėti su naujosiomis geopolitinėmis sąlygomis. Dėkoju. Ponas Kovin Miki. Um, Pirmas klausimas, ponai Demistūrai. Girdėjau gandų iš Vašingtono, kad Amerikos ir Rusijos specialiosios tarnybos bendradarbiauja Sirijoje, kad e, sunaikintų bendradarbiavimą tarp Rusijos ir JAV, nes tai netitinka specialiųjų tarnybų interesų. Ar girdėjote, ar galite ką nors dėl to pakomentuoti? Antra, humanitarinė pagalba trumpai kartoju, girdėjau gandų iš Vašingtono, kad Amerikos ir Rusijos slaptosios tarnybos bendradarbiauja, kad sužlugdytų bendradarbiavimą tarp JAF ir Rusijos. Toliau dėl humanitarnės pagalbos. Jei ne ji, jau būtų baigęsis šitas karas senų seniausiai. Būtent dėl humanitarinės pagalbos tęsiasi karas. Humanitarinę pagalbą reikėtų teikti po karo dideliais kiekiais, o ne po karo. Ačiū. Um, have, um, Ana Gomes. Ana... Ačiū toliau Ana Gomes. Labadiena, ponė Demistūra, Stevenai. Sakėte, kad sprendimas Sirijai turi įtraukti ir sunitus. Ar su Asado valdžioje tai įmanoma? Antras klausimas. Išrinktasis prezidentas Trumpas e, turbūt užmėgs labai e, neskaidrus santykius su Rusija, jau nekalbant apie santykius su Daesh Turkija. Ir e, mes iš tikrųjų nežinome, kas vyksta, kaip visą tai išspręsti. Aš bent jau jaučiu didelę gėdą ir pyktį. Ir ačiū, ponia O'Brienai, už jūsų pranešimą apie tą neišpasakytą siaubingą humanitarinę situaciją. Man atrodo, kad mes humanitarinę prasme darome nepakankamai, nes Turime galvoti apie moralinę ir politinę lyderystę, taigi jūsų abiejų norėčiau paklausti, ko jums reikia iš Europos, kad e, galima būtų daryti dar daugiau, ne tik užbaigiant karą, bet ruošiantis taikai. Dėkoju ir galiausiai ponas Freund. Thank you very much. Uh... Dėkoju. Aš e, nieko nekomentuosiu, bet norėčiau padėkoti jums abiems, ponai, už jūsų atliekamą didžiulį darbą. Aš net neturiu klausimų, nes jau viskas buvo paklausta, aš esu paskutinis kalbėtojas, bet Ana kaip tik paminėjo tai, ką norėjau pasakyti ir ponas Sadaktusonas apie Europos Sąjungą. Tačiau štai ką noriu pasakyti. Ar tas pasiektas sprendimas bus pasiektas per politinius ar karinius kanalus? Prezidentas Asadas, man atrodo, išliks poste. Dėl to nekyla jokių abejonių. Tačiau Dėl to vis dar kildavo bejonių prieš metus, prieš pusantrų daug šalių pas, sakydavo, kad ne, Asadas turi pasitraukti, bet dabar turime pripažinti, kad jis e, išliks postą. Tai ką mes galėtume padaryti dėrybose, siekiant tos jūsų vadinamos įtraukiančios vyriausybės, kad konfliktai galiausiai būtų išspręsti, dėkoju. Aš taip pat vieną klausimą įterpsiu pati. Atrodo, kad Alepas per kelias valandas bus paimtas Tokie naujausi pranešimai. 16 tūkstančių žmonių šį rytą iš rytų Alepo atvyko. Ar jie e, pateks į jungtinių tautų rankas, humanitarinių darbuotojų rankas, ar pateks į Asado į pajėgų rankas? Kas vyks su šiais žmonėmis dabar? Yra koks nors dialogas dėl to logiškai? E, iš tikrųjų reikėtų šeimas vaikus perkelti į, į saugias rankas, bet net kai kurie kovotojai dabar juda iš rytų Alepo. Nežinau, kas pirmas atsakys, ponas O'Brien ir ponas Demistūro. Taigi pradėsime nuo pono O'Brieno, paskui baigs, užbaigsime politiką. Prašom. Much indeed, and thank you everybody for your uh, Na, dėkoju, dėkoju visiems už jūsų susirūpinimą ir išreikštą solidarumą su sirais, kurie patiria tokias siaubingas kančias. 80 procentų iš 90 milijonų žmonių, kuriems reikia pa, mūsų paramos kenčia dėl žmonių sukeltų konfliktų ir Sirijos konfliktas yra pats žiauriausias. Tai turime pripažinti. Jemenė ir pietų sudane situacija, um, situacija neką negeresnė. Taigi, pirmiausia, klausimai dėl humanitarinės pagalbos. Manęs paklausėte ir, ir panas Noizeris pastebėjo, kad reikėtų paremti Libaną, kai ten e, pradėjo dirbti nauja vyriausybė. Ir mes tokiu būdu galėtume libaniečiams daug daugiau padėti. Atsižvelgiant į tai, kad dabar ten susidurėma su didžiuliu iššūkiu, kad trečdalis jų gyventojų uh, yra priverstinai persikelia žmonės. Taigi, galvojant apie padidintą paramą Libanui ir programos parengimą, kuri buvo parengta kartu su jungtinėmis tautomis ir kitais partneriais. Dabar kalbama apie tarp institucinį nuolatinį komitetą, įtraukianti ne tik jungtinių tautų agentūras, bet ir kitus suinteresuotus veikėjus NVO, tarptautinės NVO pasaulio bankai ir kitus steb, kaip stebėtojus. Taigi mm, labai svarbu, kalbant apie Siriją, atsižvelgti ir į kitas e, į supančias aplinkinės šalis. Sprendžiant dėl kitų metų finansavimo, susidursime su papildomais iššūkiais nes e, išnaudojame labai daug lėšų skubioms reikmėms tenkinti. Taigi labai svarbi yra ta 3RP programa e, susijusi su atsparumu ir kaimininėmis šalimis. turime numatyti, iš kurios bazės e, turėsime tiekti paramą žmonėms, ne tik, kad išgyventų, bet kad ir suklestėtų. Laukiame tos taikos konferencijos, žinome, kad tokios jau nebuvo 71 metus. Mūsų finansavimas tai 3RP programai yra 55 procentai. Ir mūsų programos visos geriausiu atveju yra tik per pusę finansuojamos. Per pastarus 18 mėnesių aš e, sutelkiau didžiausią dėmesį į tai ir galvojau, kad mes, nors ir dirbame labai svarbu humanitarinį darbą, mes neturime teisės į niekieno pinigus ir mes neturime galimybių uždirbti pinigų. Mes tiesiog turime kažkaip uh, parengti projektus, kad e, gautume dotacijas iš jūsų valstybių. Taigi mes stengiamės tai, ką darome, daryti pasauliniu lygiu aukščiausios kokybės darbą dirbti, kad e, norėtumėte į mus investuoti. Taigi mes nuolat e, kaunamės dėl tų investicijų. Taigi, kai aš kalbu apie tos 55 procentus, tai yra realūs pinigai reikalingi realiam gyvybių gelbėjimui ir, ir kelio į ateitį tiesimui. Tai toks. O humanitarinio reagavimo planas yra finansuotas 43 procentais Tai tikiuosi, kad tokiu būdu jūs susidarėte įspūdį apie tos iššūkius, kurie mums kyla. Pone Šakė, klausia apie tris dalykus, kurių norėčiau paprašyti. Vienas iš jų, aišku, būtų pinigų. Toliau, pono Tanuko klausimas. Džiaugiuosi, kad jūs vėl čia. Apie neskraidimo zoną. Tai yra svarbus klausimas. Pastebėjau, kad Britų parlamente vakar taip pat apie tai buvo intensyviai klausinėjama. Humanit, būdami humanitarnės pagalbos tiekėjai ir jungtinių tautų atstovai, turime atsižvelgti visas galimybės, kaip pasiekti žmonės. Tačiau, kalbant apie neskraidimo zoną, visada reikia turėti omenyje du dalykus Nes turbūt niekas nebejojate, kaip pavojinga yra tokias kozonas kurti, pirmą. Tai labai brangu. Taigi, žmonių, taip, humanitarnės pagalbos teikimas, mėtant ją iš oro, yra paskutinė e, opcija ir yra labai brangi. Dabar tai yra daroma. Uh, E, mėtoma ta pagalba parašiutais. Deiderzor zonoje. Ir e, kad Daesh e, nepataikytų į jų orlaivius, reikia mėtyti iš labai aukštai ir mėtyti tiksliai. Tai labai svarbu, tačiau reikia pripažinti, kad uh, kyla pavojus, kad žmonės išgirdę apie tą neskraidimo zoną tiesiog patrauks ten ir gali atsidurti pavojingoje zonoje. Nes tie žmonės jau ir taip labai pažeidžiami. Tačiau nereikia atmesti jokios galimybės, tačiau užtrunka šešias pas, š, Užtrunka šešias savaitės, kad suderintume e, pagalbą humanitarinę jos teikimą orų, lyginant su konvojumi. Toliau, dėl karo nusikaltimų. Aš raginu pradėti juos tirti, ponas Demezūra, generalinis sekretorius, visi e, Reikia kolektyvinės 193 valstybių narių valios, kad būtų pradėtas šitas procesas, tačiau įrodymai yra renkami, galiu jūs dėl to patikinti, tačiau tai vyks po konflikto, kaip visada, per konfliktą būtų sunku pradėti tokį procesą. kai dėl humanitarinio koridoriaus iš Alepo. Labai svarbu pripažinti, kad tuo rūpinasi ne jungtinės tautos, nes kitaip mes galime tapti šališki. žmonės juo gali bėgti, bet mes negalime užtikrinti, kad jie atsidurs saugiose rankose. Mes tengiamės padėti jiems kaip tik įmanoma. ir, ir bandome, aišku, juos priimti, kadangi žmonės šiaip jau turi teisę vykti ten, kur jie nori, jų negalima suvaryti kaip galvėjų į aptvarus. Mozulė Irake bandoma e, neprikla, atlikti nepriklausomą ver, objektyvų vertinimą ir atranką tų žmonių, kurie yra civiliai, kurie yra kovotojai. Toliau labai trumpai atsakysiu į kitus klausimus buvęs e, brangus kolega uždavė sunku klausimą apie tai, ar jungtinės tautos iš vis dar e, turi egzistuoti. Aš labai žaviuosi tuo, ką mačiau jungtinėse tautose, kaip jie sugeba uh, padaryti neįmanomus dalykus ir pasiekti sprendimų tarp tiek daug šalių. Žinoma, tokio masto politinė struktūra neišvengiamai remiasi biurokratinė struktūra. Taigi per 71 metus iš tikrųjų užaugo biurokratinis aparatas man jis irgi nelabai patinka ir, ir kartais apsunkinamas darbas yra. Tačiau aš išsamei peržiūrėjau OČE, humanitarnės pagalbos teikimo organizacijos biudžetą. Paprastai viešose institucijose to nevyksta. Tačiau dėja šiuo atveju reikėjo tai padaryti. 2017 metų biudžetui ir e, rinka iš tikrųjų labai kyla. Aš susilaukiu dar daugiau e, prašymų dėl mantarnės pagalbos. Žinau, kad kas naktį daugiau nei 10 milijonų žmonių, 110 milijonų žmonių yra reikalingi mantarnės pagalbos. Uh, ir mūsų poreikiai išaugo nuo 15 iki 22 milijardų dolerių. Kodėl? Nes krizės neišsisprendžia, jos tęsis ir tęsiasi. Ir čia situacija yra kitokia nei kad gamtiniam kokiam, gamtiniai katastrofai kilus, nes šios krizės tęsiasi ir nesibaigia. Taip pat mes norime pritraukti investicijas ir būti patrauklus investicijoms, taigi mums reikia finansinės pagalbos, mums reikia jūsų pasipiktinimo, jūsų entuzijazmo ir jūsų įsipareigojimo, taip pat įsipareigojimo siekti moralinės, vykdyti savo moralinę prievalę ir siekti. Uh, kad šie konfliktai būtų užbaigti, kaip galima greičiau. Ir galiu patikinti e, tą poną, kuris pasakė, kad Sirijos problemų šaltinis yra humanitarinė pagalba, galiu pasakyti, kad niekad ne per vėlų išgelbėti gyvybę. Taškas. Finally, see... Galiausiai, e, Alepas tikriausiai bus paimtas e, per ateinančias kelias valandas e, ir žmonės bėga iš jo, kai kurie atei, atvyksta į vakarų Alepą, nebūtinai jungtinių tautų saugomas zonas, bet į zonas, kurias kontroliuoja Sirijos vyriausybė. Mes stengiamės, kaip galima didesnį mūsų dalyvavimą visur užtikrinti. Situacija yra chaotiška ir aš negaliu nieko dabar pasakyti. Dėja karas kelia chaosą, o mes tiesiog turime prie to prisiderinti. Dėkuoju, vertai maloniai sutiko padirbėti ilgiau, kad galėtų ponas Demisūra dar atsakyti. Prašom. Dešimt minučių nelgiau prašau. Supratau. E, kalbėsiu telegrafiškai, bet jau pabandysiu. Pirmiausia, Rusijos patikimumas ieškant sprendimo. Aš nekalbėsiu apie patikimumą ar nepatikimumą, kalbėsiu apie interesus. Ir mano e, mintis pagrįstos prielaida, kad kai Rusijos karinė intervencija prasidėjo, jis įtraukė į veiksmus Sirijoje ir dabar e, ji, aišku, turi interesą visom, visam laikui ten nelikėti. Antras dalykas pagrįstas mano asmeniais pokalbiais su jais. Jie ieško galimybės jau išeiti, rengia strategiją išeimo. Pasinaudojant Kolino Paulo frazę arba pasiseks arba viskas žlugs, prisiminkime Iraką, Afganistaną reikia rasti būdą pasitraukti. Ar tai yra geras verslo pasiūlymas? Likti artimės, ar ateinantiems 20 metų Sirijoje Jeigu, pavyzdžiui, prasidės kažkokios tai e, kaimo teritorijose kovos su sokiliais, e, Saudo Arabija, Kuveitas, Kataras, Emiratai nebepalaikys ryšių, nes tai yra kita medalio pusė. Ir Rusijoje taip pat yra labai daug sunitų ir jie tuo pačiu metu E, tikisi, kad dalyvaus atstatymę Sirijos. Ir dėl to aš, kai girdžiu tam tikrus pareiškimus, manau, kad Rusija neturi jokių interesų išlikti ten, jie suinteresuoti rasti sprendimą ir politinį sprendimą pagrįstą. Mes turime taip pat dirbti šioje srityje pagrįsta stabilumu. Ir vienintelis stabilus sprendimas gali būti įtraukiamasis. Tai reiškia, reikia kalbėti apie vyriausybę, kuri įtrauktų visas pusės ir pagrįstas rezoliucija 2254. Ir laikas jau artėja tam, nes jeigu kariniai veiksmai paspartės, tai ateis laikas, kai e, reikės e, pripažinti, kad karą kažkas laimėjo, bet tai E, pyro pergalė bus, nes reikės toliau išlaikyti šalį, reikės ją atkurti, apginti ir reikės užtikrinti stabilumą. Ir toliau vėl iš viso to, iš nepastengiusiu, ateis naujas daž. Aš e, Rusijos žvalgybą tikrai pasitikiu. Ne ta prasme, kaip kažkas kalbėjo, bet aš kalbu apie strateginį planavimą. Taip pat nesu naivus ir aš noriu tikėti, kad tai, kas man sakoma, yra tiesa, kad Rusija nenori paveldėti žlugusios Sirijos. Aišku, pagyvensim, pamatysim, bet laikas e, labai greitai tą įvertinti ateis, tam įvertinti ateis. Uh, pabėgėlių finansavimas atsakyti tai dėl e, Libano. Aš ten buvau penkerius metus, galiu tik nepaprastai pritarti tas didžiulės puikias pastangas. 200 e, e, milijonų žmonių, 100 milijonų jungtinėse valstijose. Tai ekvivalentas tiek yra pabėgėlių e, Libane. E, ir sprendimas į manomas, kai kas gali pasakyti, politinis sprendimas, nes e, kai kas gali pasakyti, ponė Demisūra, jūs e, sapnuojate, e, nes sprendimas bus karinis. Bet <laughs> taip, bet karinis sprendimas nebus stabilus, patikimas, jeigu nebus politinio sprendimo. E, Ir aš tikiuosi, kad mes visi turėsime labai daug dirbti, kad būtų įgyvendinta tai, apie ką mes kalbame. Rezoliucijos 2254 gyvenimas net ir kritus Alepui, nes tikriausiai prasidės penkerius šešerius metus truksantis karas su sukilėliais, nebus atstatymo ir šalyje bus daug kitų problemų asmenis dalykas. Mes tikimės, kad kai ateis laikas, Rusija ir kiti pasakys ponui Asadui, kad atėjo laikas dėrėtis. Kol kas tai nepadaryta ir tai bus lemiamas etapas. E, Ženevoje galima e, bus sakyti, pasakyti, kad e, nieko nereikia liesti, bet tik tai reikia kalbėti apie nacionalinę vyriausybę. Bet kaip bus, ar kažkas bus paskirta žemės ūkio ministru, archeologijos ministru, reikia užtikrinti, kad būtų vienodai dalyjamasi valdžia, bet tai bus tikrai išbandymas. Dėl jungtinių tautų saugumo taryba yra realus dalykas 2254 ir kit Kita rezoliucija vienbalsiai buvo patvirtintos saugumo taryboje, taigi yra galimybių. Taip pat yra spaudimo aspektas ir manau, kad visa tai prisideda siekiant užtikrinti, kad Sirijos klausimas netaptų kažkokiu antriniu dalyku situacijoje, kai viskas nuspręsta. Aš negaliu nieko pasakyti daugiau, negu kad sakiau apie Trumpo būsimą užsienio politiką. Man atrodo, kad E, verbališkai jis e, pasakė labai nedaug, nes tik tai pakomentavo tam tikrus dalykus, jis turės komandą kažkada ir galbūt reikia jam padėti suprasti, kad taip reikia kovoti su Rusija kartu prieš Daš, nes visi, visiems nuo Daš kyla grėsmė, bet Kai bus e, įveiktas DŠ, tuomet reikia ieškoti e, politinio sprendimo, nes visa kita kai bus kaip e, bombarduojant raką, bet tai nėra geras sprendimas tiek dėl mano analizės. Ar Sirija bus stipri, vieninga valstybė, ar bus padalyta? Kaip jūs tikriausiai žinote, aš buvau specialusis atstovas tiek Irake, tiek Afganistane. Tuo metu, kai tos abi e, šalys buvo tokios pat aktualios kaip dabar Sirija. Ir abiejose šalyse buvo kalbama apie galimą padalymą, kad tai gali būti sprendimas. Pavyzdžiui, Irake e, kurdai e, šiaurėje gyvena du vienetai - centras, sunitai, ambari ir paskui šitai gyvena kitur. Ir gali galvoti, kad ta šalis nėra viena, kai žiūri į skirtumus apsirengimą žmonių elgesį, bet galiausiai visi sutarė, kad geriau likti vienoje šalyje, nes kitaip galime atverti Pandoros skrynę. Tas pats Afganistone. Bazar e, al-Sharif ir e, pietų, kur paštūnų yra dauguma. Buvo pasiūlyta formulė padalyti šalį, bet galiausiai patys afganistaniečiai pasakė, ne, aš noriu tikėti e, tuo ir remiu tai, ką girdžiu iš sirų, iš opozicijos ar vyriausybės atstovų, kad Sirija turi būti viena šalis kitaip. Bet tai nereiškia, kad negalima galvoti apie administracinį decentralizavimą ir jie turėtų e, suvokti šio baisaus konflikto pabaigoje, kad padėtis vietoje pakeitė vietos administravimo galimybės, tačiau padalymas nemanau, kad įvyks ir kad turėtų įvykti. Turkija. 900 km sienos tarp Turkijos ir jos beveik 3 milijonai pabėgėlių iš Sirijos ten yra ir mes e, negalime neikti to, kad, Sirija, e, kad Turkija turi labai daug interesų. Dabar prioritetas yra kurdai ir e, trijų zonų nesusivienimas prie sienos. Toks yra Turkijos prioritetas, bet norėčiau atvirai kalbėti. Be Turkijos, mano nuomonė, be jos įtraukimo, net ir politinėje srityje būtų labai sudėtinga uh, užsitikrinti stabilų sprendimą Sirijai. E, mums reikia e, ir aš tą darau, mes turime įtraukti aktyviai, bendrauti su Turkija, nes ji gali tikrai daug ką pasiekti. Pavyzdys 250 e, tūkstančių žmonių Alepe. Iš jų 75 tūkstančiams kyla grėsmė tapti pabėgėliais, kur jie keliaus. Aišku, kad į šiaurę link Turkijos sienos. Turkija nenori, kad tai įvyktų ir mes turime e, nepamiršti šio fakto. Ar jaučiame pasiekmes Trumpo išrinkimo? Kol kas ne. Iki sausio 19 dienos E, dirba prezidentas Obama ir Džonas Keris vadovauja JAV užsienio politikai. Aš e, matau, kad e, Jonas Keris veikė visą laiką labai aktyviai ir tą darys, manau, iki pasnės dienos, siekdamas sumažinti smurtą ir siekti geresnio humanitarnės pagalbos pristatymą. Mes paskui turėsime vėl pasikalbėti, kai žinosime, kokia bus Trumpo komanda, komanda ir kokia bus e, prezidento Trumpo strategija dėl Rusijos. Jisai jau paminėjo apie savo tam tikrus planus. ES vaidmuo. Aš apie tai nekalbėjau, nes bandžiau pirmiausia kalbėti apie e, jungnes tautas. Aš turiu belgę žmoną, esu pusiau švedas, pusiau italas ir esu europietis. Ir aš labai noriu, kad Europa kaip galima plačiau įsitrauktų ir paremtų jungtinių tautų veiksmus, bet taip jau yra daug kas daroma. Uh, Žinoma, ir jeigu aš galėčiau paminėti prioritetus, taip tai humanitarnė pagalba, nes būtent mes šiuo metu galime kažką pakeisti. Regionis kontekstas. Regionas klausosi tai, ką sako Europa, ypač kai nežinoma ją pozicija ir Federika Mogherini bando užtikrinti geresnius kontaktus, kad būtų galima geriau suprasti darbo tvarkę dėl Sirijos ateities. Ir ji tą daro remdama mūsų veiksmus, nesiekdama jų pakeisti, nes įgaliojimus turime mes, bet e, Europa turi vieną labai tvirtą priemonę, tai yra atstatymas. Kodėl visi, aš kalbėjau ką tik tai apie Rusiją, visi Sirijoje ir kitur e, dabar e, žiūri, kas bus, galvoja, kai, kada baigsis karas ir kai bus atkurta Europa atstatyta Sirija. Ir jeigu ES pasinaudos savo stiprybę, kuri egzistuoja, ir aišku, pigiau atkurti Siriją, negu priimti 10 milijonų pabėgėlių, kas irgi gali, gali įvykti. Taigi svertas yra didžiulis, bet reikalinga viena sąlyga. Reikia pasinaudoti tą priemonę ir sakyti, taip, mes, europiečiai, esame pasirengę prisidėti prie Sirijos atstatymo, bet tik tai tuo met, kai patikima įtraukiamojo e, pobūdžio valdysenos sistema bus sukurta Sirijoje, ne tik, e, kad laimėtojas e, viską tvarkys, nes kitaip galima pasakyti, tvarkykitės patys. Ir dėl jungtinių tautų 46 metus dirbau, 82 kolegų netekau, 60 iš jų buvo mano draugai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 Kaip manote, matote, aš, mums buvo suteikta dar 18, minu, 18 minučių papildomo laiko šitam posėdžiui pabaigti, tačiau toliau mes e, posėdžiausime nuo pusės trijų. Dėkuoju kolegoms ir visiems linkiu gero apetito per pietus pertrauką.